pagal 226 straipsnį ir darbo tvarkos 16 punktą yra numatyta pritarimo procedūra komisijos pateiktiems pasiūlymams. Šitas e, aiškinimas bus e, e, laikomas galiojantis, kurį mes jums pateikėme, jeigu jūs per artimiausias dvi savaitės nepateiksite jokių pakeitimų.